Uh, ladies and gentlemen, uh, may I ask you to sit down and we will. Ponios ir ponai, prašau susėsti visų, prasidės balsavimas. The first item. Pirmasis punktas, dėl kurio balsuosime, pasiūlymas priimti rezoliuciją dėl Aleksei Navalny suėmimo ir kitus, kitų protestuotojų suėmimo. Kaip suprantu, teikiamas pasiūlymas pagal 190 straipsnio ketvirtą dalį pertraukti balsavimą ir norėčiau suteikti žodį ponui Helmut Scholz. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos.